komisijai dėl skumbrės žvejybos šiaurės e, rytų Atlante ir klausimas komisijai dėl jūros ešerio išsaugojimo. Taigi pirmiausia žodis autoriams. Pono Galaherio atrodo nėra, kaip paprastai salėje. Ar ponas Kadek yra salėje? Mr. Kadek? No. Irgi nėra. This is just like a real plenary. Visai kaip tikroje plenarinėje sesijoje. Um, Mr. Mato. Ponas Mato. Aš čia, ponė pirmininkė. Na, nelabai man patinka skaityti pasirašytas kalbas, o jau labiau neturiu įpročio kalbėti plenarnėje sesijoje, bet šiaip ar taip šiandien apsisprendžiau. Taip ir padarysiu. Pone pirmininkė, vyksta bendra diskusija. Tad aš susitelksiu labiau prie žuvininkystės temos. Pirmiausia, e, leiskite pareikšti apgailestavimą dėl to, kad nėra kolegų iš žuvininkystės komiteto. Tarėčiau pasidžiaugti sutarimu, kurį pavyko pasiekti vakar tarp Šiaurės Atlanto pakrančių valstybių. Man iš tikrųjų tas susirimas yra labai svarbus, skaitant asmeniškai man. Kadangi e, jūrų ešerių išsaugojimas yra nenauja tema, apie tai esame daug kalbėję, kantriai diskutavę, tad jau, kaip sakiau vakar, e, klausimų tebe lieka daug, kuriuos norėčiau iškelti. Nesuprantu, kodėl dabar, kai jau baigėsi pirmas pusmetis, nesame radę sutarimo dėl išteklių apsaugos. Na, o kai dėl skumbrės žvejybos, čia irgi problemų yra daug ir gana aktualių. Tad man kilo štai koks klausimas, kodėl atsisakėme vienašališkai kvotų ir leidome juos pasimti Farerų salų gyventojams, o kodėl tos kvotos netiteko Norvegijai. Norėčiau paklausti, kodėl Europos komisija taip atlaidžiai žiūri į kai kurias šalis, kurios nesilaiko joms paskirtų kvotų. Kodėl laikomasi tų dviejopų standartų politikos? Uh, much, Labai ačiū, ponė Mato. Toliau, ponė Rodost. kuri ką tik atėjo į salę, man atrodo. Ne, jūs nesate ponia Rodust. Taip, taip, jūs esate ponia Rodust. Okay, sorry, a case of mistaken identity. So, I give the floor to Ms. Toliau pana Bilbao Barandika. Prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti pasiekus susitarimą. E, norėčiau pasakyti, jog Ir toliau yra būtina siekti didesnio skaidrumo ir didesnio griežtumo šios rytyje. Jeigu norime sutarimo su Islandija, negalime toleruoti to, kad Islandija ir toliau didintų savo kvotas. Tuo tarpu, kai nuo 2006 metų pastebėjome, kad e, žymiai išaugo priegauda žuvų Islandijoje šiame sektoriuje, o kitoms valstybėms tos priegaudos tenka mažiau, joms taip pat tenka didinti kvotas, kad galėtų tvariai vystyti savo žuvininkystės sektorių. Norėčiau paklausti, ar bus taikomos sankcijos e, Islandijai. Na ir dėl Ispanijos vyriausybės. Norėčiau paklausti, ar turimos Ispanijos kvotos kurios siekia 4000 tonų. E, bus išsaugotos ir numatytos specifinės kvotos jūrų ešeriui. Ačiū. Pone Kūnė. Herr Präsident, wenn wir auf das Jahr 2000... Pone pirmininkė, jeigu prisiminsime 2009 metus, mes padarėme nuolaidų dėl 200 mylių išskirtinės zonos e, Islandijai, tačiau jie vis tiek pažeidė visus dešimtųjų metų sustarimo aspektus. Jie sugavo 130 tūkstančių tonų e, skumbrės ir sunaikino praktiškai išteklius. Turime labai griežtai su jais elgtis, jeigu nenorime dar didelių nuostolių mūsų žvėjams. Tai, kad susitarta su Farerų salomis ir Norvegija yra pozityvu, tačiau turime suprasti, kad kai kalbame apie mokesčius, tai jie tenka ne ES šalims, o tai turi poveikį stabilumui. Svarbu susitarti su Norvegija, taip pat svarbu, kad Norvegija aiškiai žinotų, kokia yra skumbrės ištekliai ir kokios kvotos jiems tenka ir Baltijos šalyje, Baltijos <laughs> jūroje, įvairiose Baltijos e, ir Šiaurės jūros vietose. Aišku, kad jie turi taikyti e, visus e, sustarimus, kad ir mūsų žvėjai Mecklenburgė ir Pomeranijoje taip pat galėtų tikėtis normalios ateities. Taigi rezultatas yra pozityvus, tai tiek aš norėjau pasakyti. O. Ačiū, ponia Kun, toliau ponas Milana. Grazie, signor Presidente. Signor Presidente. Dėkoju, ponia pirmininkė, gerbiami kolegos. Tikiuosi, kad mūsų pranešėjo dėka ši nauja kampanija pagaliau prasidės. Iki šiol nebuvo rimto dialogo su Europos parlamentu, nes Europos parlamentas bendro sprendimų prieimimų procedūroje nedalyvavo. Reglamentas kol kas nebuvo taikomas, jo taikymas buvo ribotas dėl to, kadangi jis buvo blogai surenktas, tad reikia jį peržiūrėti. Ir kuo greičiau, to geriau. Taip pat reikėtų kuo greičiau priimti naują reglamentą dėl kontrolės. Tai tikrai būtų reikalinga, nes tuo būdu būtų galima geriau organizuoti regioninę politiką mūsų aptariamoje srityje. Dėl švinkysės surimų komisija elgėsi pernelyg optimistiškai, nes dėl techninių dalykų kilo tam tikrų sunkumų įgyvendinti. Mm, Susidūrime su politiniais dalykais, kurių negalėjome atsisakyti, tad mano frakcija, kalbant apie šio teksto išvadas, balsuodamas susilaikys. Kolega Duzek, prašau. Dėkui, pane predsedajci. E, Sprav... Ačiū, pirmininkė. Šis pranešimas yra visos politikos ryties pagrindas. ES būtina turėti priemonių gyvendinti savo politiką, kitaip bet kokios diskusijos, darybos e, bus bereikšmiai. Tik ekonomiškai ir aplinkosaugos prasme subalansuota žanikystės politika gali padėti mums išlaikyti tokią politiką ir išteklius ateičiai. Turint galvoje klimato pokyčius, žuvis smarkiai e, migruoja, tai mums reikia stebėti jų migraciją, o žuvų rušių apsauga turi būti reali, neformali, tik tai pareiškimų būdu. Todėl aš raginu komisiją imtis veiksmų, taip pat būtina, kad žuvininkystės bendrovės būtų skatinamos, būtų skatinamos naudoti tokius metodus ir įrangą, kurie leidžia geriausiai selektyviai žvejoti, kad būtų kuo mažiau žuvų išmetame atgal į jūrą. Na ir baigdamas pasakysiu, kad aš visada rėmiau tvarę žvejybą, dirbdamas šią parlamente ir tikiuosi, kad pranešimas bus patvirtintas. Ačiū, ponia Dušekai. Toliau ponas Danielis. Pane pirmininkė, norėčiau padėkoti kolegai Mainsna už puikų bendradarbiavimą, noriu ją pasveikinti, parengus puikų pranešimą. Direktyvos susijusios su regi pakrantės regionų bendradarbiavimo organizavimo yra labai svarbus dalykas, jeigu norime, kad e, sektorius plėtotųsi aplinkai draugišką e, linkme e, žuvininkystės sektorius turėtų prisidėti prie pusantro milijonų darbo vietų sukūrimo. Biotehnologijos, turizmas susijęs su jūra yra šio sektoriaus sudėdamosios dalys ir tai yra daug žadantis sektorius. Tikimės, kad sulauksime investicijų susijusių su pasienio jūrų regionų plėtojimo. Jeigu neįdėksime bendros e, pakrantės regionų valdymo sistemos, tai tuomet um, žuvininkystės sektoriaus augimas nebus įmanomas. Įvairių e, jūros sektoriaus ar žuvininkystės sektoriaus veiklų chaotiškas e, vystimasis nebus geras dalykas. Jo, kad matome pavyzdžius Viduržėmio jūros regione, kur uh, dėl žmogaus veiklos patiriama didžiulių problemų ir nuostolių. Mes norėtume, kad direktyvoje būtų aiškiai pasakyta, kokiomis sąlygomis galima naudotis jūrų ekosistema. Būtina, kad būtų priimtos priemonės padedančios e, pakrančių regionams. Taip pat buvo pabrėžta būtinybė bendradarbiauti e, atskiruose e, jūrų baseinuose. Valstybės narės, pasak pranešimo, turėtų parengti bendrą viziją susijusią su išteklių naudojimu ir aplinkos apsauga. Na ir galiausiai mes parengėm pasiūlymą, kurio tikslas yra užtikrinti tinkamą valdymą. Ir tuo pasisakymą baigsiu, ponė pirmininkė, kad galime užtikrinti tvarkingą laisvalaikio veiklos vystymą. Ačiū. Ačiū, ponė Danelis. Noriu priminti visiems, kad vėluojame, todėl prašau laikytis jums skirto laiko limito, kitaip turėsiu jūs nutraukti. Toliau vieną minutę ponui Slavrakos. Pone pirmininkė, integruota e, jūrų politika ir jūrų veiklos tinkamas programavimas ir planavimas turi tapti tomis priemonėmis, kurios padės užtikrinti darbo vietų kūrimą ir 2020 metų strategijos įgyvenimą. E, dabar šiais krizės laikais svarbu pabrėžti jūrų veiklų plėtojimą. Ten dirba 5 milijonai žmonių ir to sektoriaus pridėtinė vertė siekia 5 milijardus eurų. Labai svarbu, kad būtų koordinuojami įvairūs veiksmai ir veiklos politinėme lygmenyje kad būtų galima pasiekti optimalių rezultatų ES piliečių labui. Sveikinu ponę Mainsner parengusią puikų pranešimą, nes manau, kad iniciatyva yra puiki siekiant įgyvendinti Europos bendrą valdymo planą. Yra būtina, kad ES savo veiklą e, labiau vystytų saugumo ir kontrolės srityje, kai kalbame apie pakrančių zonas, kai kalbame apie uh, ekonominės veiklos ekskluzyvinės zonas. Dėkoju. Much, Ačiū, ponas Lavrakos, toliau ponas Banki. Vieną minutę. kalbama apie naujas reformas, tačiau matome, kad sistemingai vis pagauname e, per daug žuvies, o tai veikia jūrų ekosistemas, reiškia, kad daugelis išteklių per daug išvėjojama. Viduržėme jūroje e, per daug išvėjojama 80 procentų, Atlanto vandenyje 40 procentų. O iš Vengrijos perspektyvos norėčiau pateikti iš tai kokias mintis. Mokesčius reikia mažinti, tai padėtų uh, žvejybos pramonėje. Turėtume žvejybą organizuoti tokiu būdu, kad ji būtų tvari ekologi ir ekologiška ilgalaikių požiūrį. Bendrosios žvingysės politikos reforma turi užtikrinti, kad žuvų išteklius būtų galima e, atstatyti iki tvaraus lygio ir užtikrinti, kad per ilgą laikotarpį ES piliečiai galėtų tenkintis tinkamų žuvies tiekimu. Ačiū, kad kalbėjote pagal jums skirtą laiką. Puikus pavyzdys. Toliau ponas Karona. Vieną minutę. Pone pirmininkė, kolegos, neskaitysiu tai, ką parengiau pasakyti, nenorėčiau e, pasakyti, kad prieš pusę valandos kalbėjome apie tai, kad mums reikia tvarios žuvininkystės politikos. Šiandien mes esame pasirengę spręsti šios, šios klausimus. Parlamentas pozicija nėra labai smarkiai pasikeitusi. jūroje elgiamasi blogai visą laiką ir, ir tai yra rimta. Viskas eina blogin. Islandija, Kipras ir Lietuva įtraukia šį klausimą į darbo trakę, tai yra klaida. Matome, kad lobistai e, ima viršų Šiaurės Atlantę. Ačiū, ponia Karona, baigėme pasisakymus. Dabar spontaniškai pasisakymai. Per daug turiu prašymų, kad galėčiau visus patenkinti. Todėl leisime pasakyti tik trims ir atsiprašau visų kitų. Taigi, ponia Pietikainen, ponas Pananinė ir ponia Flasikova. Taigi, ponia Pietikainen, vieną minutę. Ačiū pirmininkė rūšis, kurios gyvena e, vandenyje, yra išvejojamos per, per smarkiai, jos presta labai lietai, ypač tokios žuvų ryšis, kaip pavyzdžiui mažesniai rykliai, jiems kyla pavojus, todėl, bet patikta daug pažydžiamų rūšių čia e, šiame pranešime moksliniai tyrimai visą tai įrodo, tačiau parlamente daug kas mano, kad čia galima padaryti įtaką žvėjų elgesiui. Reikia ieškoti pusiausvėros. Ir e, Reikia įsitikinti, ar tai turės neigiamą poveikį žvėjų darbui, tačiau turime svarstyti ir alternatyvas. Pavyzdžiui, Norvegija naudoja kitus metodus, kuris, kurie yra draugiškesni žuvų ištekliams. Ačiū toliau, ponia Bonaninė. Grazie, Presidente. Ačiū, ponia pirmininkė. Žuvininkystės Neigiamas poveikis. Prašom atsistoti, sakomingas, kai kalbate. Taigi, neigiamas žuvininkistės poveikis e, pažeidžiamoms ekosistemoms, pavyzdžiui, gilavandeniuose zonose yra e, labai pavojingas, nes sugriaunamos ištisos ekosistemos, sugadinamos buveinės, o tai kelia pavojų jūrų sistemų pusiausvirai. Jūrų ištekliai turėtų būti valdomi tvariai. Mūsų pareiga yra E, nutraukti bet kokią destruktyvę praktiką jūrose. Žinome, kad visos ekosistemos tarpusavį yra susijusios. Ir žuvininkystės poveikis vienai ekosistemai turi poveikio kitoms ekosistemoms. Tai taip pat turi poveikį ir mūsų žvėjų gyvenimo lygių. Turime saugoti retas ekosistemas, skatinti tvarę žuvininkystę ir atsisakyti destruktyvios praktikos žuvininkystės rytyje, nes tai mums padės e, tinkamai plėtoti mūsų visuomenę ir visas ekosistemas. Turime skatinti tvarę žuvininkystę, kuri prisidėtų prie e, tam tikrų ekonominių tinklų ir socialinių tinklų kūrimo ir plėtojimo. Turime taip pat saugoti bio įvairovę. O dabar e, dar norėčiau atsiprašyti už viršitą pasisakymo laiką. Okay, Priimame už atsiprašymą. Toliau ponia Flašikova Benova, vieną minutę. Šio pasiūlymo tikslas yra spręsti svarbiausias žankystės problemas. Tai yra atsižvelgti į problemas e, tarp šių žuvų išteklių, jų mirtingumą, šios rūšis turi labai specifinių bruožų ir yra labai pažeidžiamas. Kita problema yra ta, kad e, žvejyba panaudojant tralus yra plačiai paplitusi ir prieš įvertinant poveikį ekosistemoms iki 2003 metų tokia žvejyba nebuvo reguliuojama daugelėje valstybių narių, todėl mums reikia numatyti aiškias sąlygas ir taikyti konkrečias priemonės šioje srityje, kad nekiltų kitų neigiamų poveikio ekosistemams. Ačiū. Labai ačiū. Baigiame diskusiją šią temą. Valsuojama bus labai netrukus po kitos diskusijos. Dabar kita diskusija. Dėl pono Gardija Rubiel pranešimo, dėl bendrų gairių 2015 metų biudžetui. Ir iš karto žodis pranešėjai keturios, keturios minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, man malonu